Good afternoon, colleagues. Um, we're going to begin. Labadiena, kolegos. Pradėsime posėdį nuo pirmo punkto, darbo tvarkės tvirtinimo. Kolegos, dėl pirmo klausimo prašau atkreipti dėmesį, kad spalio 5 dienos koordinatorių rekomendacijos bus teikiamos jums tvirtinti rytoj 15 val. Pakartosiu koordinatorių rekomendacijos patvirtintos spalio 5 dieną per pastarąjį koordinatorių posėdį bus teikiamos tvirtinti rytoj 15 val. prieš balsavimą. Jeigu nėra prieštaravimų, darbo tvarkė tvirtinama. Antras punktas dėl kalbinio e, režimo, dėja vertimo į gėlų kalbą nebus nei šiandien, nei rytoj. Toliau koordinatorių e, rekomendacijų tvirtinės pagal 205 taisyklę procedūrą raštu. E, koordinatoriai pasitelkė e, rašytinę procedūrą, patvirtino nuomonę dėl taisomojo biudžeto numer, projekto numeris 7 Tai yra 2015 metų taisomasis biudžetas e, ir dėl pasiūlymo pasitelkti lankstumo instrumentą. Taigi prašome patvirtinti šią rekomendaciją. Taip pat turiu pasakyti, kad rengsime bendrą lybę e, komiteto posėdį e, neįlinį Libė ir biudžeto komiteto posėdį dėl migracijos spalio 19 dieną nuo 18.45 iki pusės 9 Jan 6Q2 e, salėje. Toliau, mm, tarptautiniai susitarimai. E, noriu Jūs informuoti, kad gavau e, pasiūlymą dėl tarybos reglamento, dėl pozicijos, e, kurios turėtų laikytis ES jungtinėme komitete, įsteigtame pagal susitarimą tarp ES ir Žaliojo Kišulio Respublikos dėl trumpalaikių vizų Žaliojo Kišulio Respublikos gyventojams ir ES gyventojams išdavimo. Ir balsavimas šiuo klausimu yra numatytas rytoj 15, nuo 15 iki 17 valandos. Prašau su savimi turėti balsavimo korteles. Mm, taigi, mm, trečias punktas. Mm, kalbame apie e, teisinę pagalbą įtariamiesiems arba kaltinamiems asmenims kurių laisvė apribota ir teisinė pagalba vykdant e, Europos arešto orderio procedūrą. E, taigi, Dejong pateiks mums informacijos apie dabartinę padėtį, apie tai, kaip vyksta, vyko antrasis trialogas, kuris vyko e, rugsėjo 29 dieną. E, žodis ponui Dejong. Ačiū pirmininkė. Turime 10 minučių šiam klausimui, todėl kalbėsiu trumpai. Ir tai padaryti bus nesunku, nes e, iš tikrųjų nebuvo daug pokyčių ir nelabai ką turiu Jums pranešti. Žinote, kur slypi problemos. Europos parlamentas e, labai aiškiai pasirinko tokį platų požiūrį direktyvoje. Mm nėra, negalvojame, kad e, asmuo teisė į teisinę pagalbą e, įgyja tik po to, kai yra sulaikomas. Mūsų nuomonė teisinė pagalba turi būti prieinama visais atvejais, e, kuriuos reglamentuoja direktyva. Tai yra, turi būti tiesiogiai susijęta ši direktyva ir jau galiojanti direktyva. Tačiau tarybos nuomonė yra kitokia taryba nori dar labiau apriboti tuos atvejus, kai as, apribojama asmenų laisvė. Mes surengėme pasikeitimą nuomonėmis dėl techninių dalykų. Atrodo, kad pavyko išspręsti nesutarimus ir manau, kad turėtų mums pavykti išspręsti ir visas kitas e, problemas. Nesame mm, pasirengę laikytis lankščios pozicijos dėl kitų klausimų, bet e, mm, kol kas e, nėra sutariama dėl taikymos ryties. Komisija yra mums davusi signalų, kad supranta, dėl ko yra susirūpinęs Europos parlamentas, tai yra ir dėl teisinės pagalbos kokybės, ir dėl kriterijų. Apie tai kalbame komiteto rekomendacijose. Komisija neprieštarauja tam, kad būtų įtrauktos tam tikros nuorodos į direktyvą. Per pastarąjį trilogą sutarėme, kad taryba dabar turėtų aiškiai įvardyti, kokiu problemu kyla dėl taikymo srities, kokią siūlo parlamentas. Gali būti pasitelkti argumentai dėl išlaidų, dėl kainos, taip pat ir tam tikri teisiniai e, argumentai. Pirmininkaujantį valstybę pažadėjo aptarti tai su valstybėmis narėmis ir parengti dokumentą. E, tai pirmininkaujančiai valstybei prireikė daugiau laiko, nei mes įsivaizdavome. Ketinome surenkti kitą susitikimą spalio 20 dieną, tačiau paprašius pirmininkaujančiam Luksemburgui, tas susitikimas buvo atšauktas ir turbūt kitas dialogas įvyks lapkričio mėnesį. Ir manau, kad mm, būtų mums naudinga pritarti šiam pirmininkaujančios valstybės pasiūlymui, nes mums reikia aiškaus dokumento. Nenorime, kad būtų tiesiog pakartota tai, kas įvyko per pirmus porą trialogų. E, Ir dar keletas žodžių. Džiaugiuosi bendradarbiavimu su pranešėjais, kitais pranešėjais. Mums pavyko pasiekti susitarimą, laikėmės parlamento pozicijos ir neišgirdome jokių tarybos argumentų, kurie priverstų mus keisti savo poziciją. Taigi mes tos pozicijos laikomės, taip ir darysime toliau. Kai taryba mums pateiks dokumentą, žinoma, mes jį išnagrinėsime kartu su šešėliniais pranešėjais ir pasižiūrėsime, ką verta aptarti. O kol kas turime turėti galvoje, kad po Luksemburgo pirmininkaus Niderlandai. Niderlandai visada gana skeptiškai vertino šią direktyvą, ypač skeptiškai vertino parlamento siūlomą taikymo sritį. O po to einančios pirmininkančios valstybės apskritai nesidomi šio klausimu. Taigi e, žiūrėsime, ar pavyks pasiekti kokiu nors rezultatu šiemet, nes e, jeigu ne, tai teks viską tada nukelti iki Niderlandų pirmininkavimo. Ačiū, ponui Dejong. Pone Dejong, ar kas nors norėtų pasisakyti šio klausimu? Ponas Mišel. Oui, monsieur le président. Pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Manau, kad mes ir toliau turime laikytis tvirtai, kad direktyva nebūtų per daug susilpninta ir netektų pridėnės vertės. Aš manau, kad turime dirbti nuosekliai. E, mes čia kalbame apie papildomą elementą, kuriant e, Europinę teisingumo erdvę. E, kalbame apie garantijas apie valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo stiprinimą, o tai yra būtina. Antras dalykas. E, manau, kad reikėtų e, atsisakyti dviejų greičių teisingumo erdvės kūrimo. Reikėtų stengtis, kad e, žmonės turėtų pakankamų priemonių apsiginti, turėtų galimybę pasinaudoti advokato paslaigomis, kai netenka laisvės. Ir kitas dalykas E, reikia galvoti ir apie teisinės gynybos priemonės, turime ginti e, savo poziciją tvirtai ir laukti tarybos tikslaus atsakymo. Taigi čia yra tos raudonosios linijos, kurių negalime e, peržengti, turime užtikrinti veiksmingą teisę į pagalbą, taip pat e, turėtume siekti, kad piliečiai pajostų tiesioginę Europos naudą savo gyvenime. Thank you, Mr. Michel. I should have mentioned you, the Audi. Dėkui, ponė Michel. Toliau mm, socialistų ir demokratų. Birgit Cipel, šešėlinė pranešėja. Dėkui, pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Norėčiau padėkoti Denis už atliekamą darbą kartu su šešėliniais pranešėjais, taip pat ir darbą trilogę su taryba. Pritariu jam sakydama, kad reikia rekomendacijų turinčių platesnį pobūdį. Mes visuomet diskusijose su taryba sakėme, kad kai kalbame apie piliečių teisės, nuolat svarstomi kaštai, ar tai apsimoka, bet kaštų klausimą visai užmirštame svarstydami kitus klausimus. Taigi, jei turite teisę gauti teisinės paslaugas, bet neturite tam pinigų, tai tada tokių paslaugų negausite, negalime leisti, kad tai būtų. Taigi, jei mes ir susitarsime dėl kažkokio kompromiso, tai mums reikia aiškių tarybos argumentų, bet kol kas taryba mums nesakė, kodėl jie visiškai mm, nenori rodyti lankstumo. Mums reikia išlaikyti savo poziciją ir tikimės, kad taryba kažką galės pasiūlyti, mm, kažką tokio, kas būtų arčiau mūsų mm, pozicijos. Bet mes turime, kaip šešėliniai pranešėjai, irgi pritartų, turime laikytis savo pozicijos. Denis, ar turi kokį galutinį komentarą? Dėkui, pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad šešėliniai pranešėjai mane palaiko, net ir tie, kurių šiandien salėje nėra. Manau, kad mūsų mm, komanda puiki, mes laikomės vieningos pozicijos, žiūrėsime, kaip darbai vyks lapkritį ir tikiuosi, kad tada turėsiu geresnių žinių. Dėkui. Dėkoju. Keliaukime toliau. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Sprendimas, teismo sprendimas byloje Maksimilian Šrems prieš duomenų apsaugos komitetą. Dabar išgirsime teisės tarnybos informaciją, kai jie galvoja apie Teisingumo teismo spalio šeštosios dienos sprendimą. Ponas Kajola. Ponas Kajola Ne, ponas Moore iš teisės tarnybos, prašom žodis jums. Dėkui pirmininkė. Dabar turbūt visi žino e, šios bylos rezultatus. Praėjusią savaitę Teisingumo teismas, didžioji kolegija, patvirtino, kad komisijos sprendimas nėra e, teisingas ir taip pat priemė sprendimą dėl direktyvos 9546, teikdamas, kad nacionalinės institucijos turi turėti galimybę įvertinti tokius sprendimus. Aš pirmiausia pristatysiu bylą, o po to sprendimo turinį. Tai apie ką ta byla? Tai at, jinai skirta asmens duomenų perdavimui iš Europos į JAV Makšrems, Austras, kreipėsi į Austrijos duomenų apsaugos tarnybą, kad išnagrinėtų jo skundą, kad duomenų perteikimas JAV nebuvo saugus, turint galvoje pono Snaudeno atskleistą informaciją. Ir Austrijos duomenų apsaugos tarnybos atsisakė tirti šį, mm, šį veiksmą, nes e, rėmėsi e, direktyva, saugaus uosto direktyva, sakydamas, kad pagal tą direktyvą duomenų apsauga, duomenų perdavimas vyksta saugiai. Ir tada pona Šrems uh, O po to jisai užginčijo šį duomenų apsaugos, šį DPA sprendimą Airijos aukščiausiame teisme ir galiausia uh, viskas atsidūrė teisingumo teisme. Noriu pasakyti, kad Airijos teisėjas neprašė tiesiogiai, kad teisingumo teismas patvirtintų saugaus uosto direktyvos teisėtumą, bet galiausiai teismas nusprendė tą padaryti ir pabandysiu paaiškinti, kodėl. Kodėl teismas pats pasirinko taip daryti. Ir dar noriu paaiškinti, kodėl Europos parlamentas dalyvavo šioje byloje, nes patikė pastebėjimus Prieš metus aš buvau Europos parlamente ir aiškinau jūsų komitete situaciją. Jūsų komitetas tam pritarė ir parlamentas įsikišo siekindamas užtikrinti, kad būtų tinkamai gyvendinta direktyva remiantis pagrindinių žmogaus teisų hartyje. Ir taip direktyva iš tiesų atitinka, šimtų procentų atitinka pagrindinių teisų hartyje. Taigi teismas nenagrinėjo klausimą, ar direktyva atitinka pagrindinių teisių hartiją. Jis atitinka. Ir būtent, kadangi direktyva atitinka tą hartiją, komisijos sprendimas yra negaliojantis. Tokį sprendimą priėmė teismas, nes komisijos sprendimas netitinka nei direktyvos nuostatų, nei e, pagrindinių teisių hartijos nuostatų. Ir e, ši byla atsirado tik todėl, kad pilietis, atskiras pilietis kreipėsi į teismą. Jei jis nebūtų kreipęsis į Airijos duomenų apsaugos instituciją, e, kai Austrijos e, atitinkamos tarnybos e, nenorėjo nagrinėti jo skundo, tai jei jis būtų pasitenkinęs tuo, tai šis, mm, ši byla niekad nebūtų patekusi Europos teisingumo teismą. Ponas Haugan, Airijos aukščiausio teismo pirmininkas neturėjo kreiptis į teisingumo teismą. Jis tą padarė savo nuožiūrą ir Airijos mm, teismam tai yra labai svarbus dalykas. Taigi čia turime pagirti ir poną Šrems, ir Airijos teismą, kad jis kreipėsi į teisingumo teismą ir dabar mes žinome, kokia yra situacija dėl komisijos saugaus uosto sprendimo. Europos komisija ir Airijos domenų apsaugos institucija nesugebėjo užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą, turėjo įsikišti teismas, kad būtų apsaugotos piliečių asmenės teisės. Ir aš tikiuosi ir, ir manau, kad Europos parlamentas čia suvaidino teigiamą vaidmenį, e, pabrėždamas, kad visa Europos teisė, ar tai būtų E, teisės aktai ar komisijos sprendimai turi atitikti pagrindinių teisų hartiją. Ir kas svarbiausia dėl šio sprendimo, tai turim prisiminti, kuo rėmėsi teismas. Teismas rėmėsi hartiją. Ir turint galvoje Europos teisę, pagrindinės teisės, kurios yra hartijoje, turi būti uh, pilnai užtikrintos ir tas turi atsispindėti visos ES teisės aktuose. Ir jei to nėra, tai teismas tada mm, tokį teisės aktą užginčia. Šiuo atveju direktyva atitinka pagrindinių teisių hartiją, teismas direktyvos teisėtumų niekiek nebejojo, bet teismas nustatė, kad komisijos saugaus uosto sprendimas netitiko nei pagrindinių teisių hartijos, nei direktyvos. Ir dėl to teismas paskelbė, kad saugaus uosto sprendimas yra neteisėtas. Labai paprasta sakyti, kad galioja, visuomet galioja pagrindinių teisų hartija, bet turime atsakyti į klausimą, kokio lygio teisų apsaugą mes suteikėme. Ir hartija, ir direktyva siekia užtikrinti aukšto lygio teisų apsaugą. Ta teismas pabrėžė visose savo aiškinimuose. Ir, tas, ir ta aukšto lygio apsauga užtikrinama ne tik Europos Sąjungoje, bet turi būti taip pat užtikrinama ir už Europos Sąjungos ribų, pavyzdžiui, kai asmens duomenys siunčiami į trečią šalį, tai tą galima daryti tik tada, kai užtikrinama tokia pat pagrindinių teisų apsauga trečiojoje šalyje. Teismas paaiškina, kad trečios šalis neturi identiškos teisų apsaugos garantuoti, jos turi lankstumo galimybę, gali kitomis priemonėmis teisų apsaugą garantuoti, pavyzdžiui, pasinaudodamos e, tam tikromis sertifikavimo sistemomis, e, kokios minimos ir saugaus uosto sprendime, tas yra teoriškai priimtina, bet bet kuriuo atveju teismas pabrėžė, kad norint užtikrinti aukšto lygio teisų apsaugą, e, trečioji šalis turi suteikti lygiavertę teisų apsaugą. Ir trečiosios šalies teisinė sistema būtent tą aukšto lygio apsaugą turi užtikrinti. Tai yra nacionalinė teisė ar taplutiniai įsipareigojimai turi tą padaryti. Neužtenka kad privačios įmonės prisima tam tikrus įsipareigojimus, to neužtenka, sako teismas ir dėl to teismas sako, kad ta saugaus uosto sistema nėra pakankama teisų apsaugai užtikrinti ir dėl to teismas tą saugaus uosto sprendimą paskelbė neteisėtų. Ir kodėl teismas tą nusprendė? Dėl to, kad E, pagal direktyvos netgi nuostatas ta saugaus uosto sistema ne, neužtikrina tos pačios teisų apsaugos. Ir komisija savo sprendime e, turėjo nurodyti, kad trečiosios šalies teisinė sistema suteikia m, mm, tokią pat e, e, teisių apsaugą, bet komisija savo sprendime net to nepaminėjo ir teismas ne, neapsiribojo tik tuo, bet pateikė gairias, kurios yra labai svarbios ir visais panašiais atvejais bus labai reikšmingos. Jose minimi du principai Teismas teigia, kad įstatymai negali leisti vykdyti masinę gyventojų, masinį gyventojų sekimą. Ir Europos Sąjungos teisė niekad negali numatyti masinio gyventojų sekimo. Bet tas masinis sekimas tai čia yra mano E, formuluotė. Generalinis advokatas panašius terminus naudojo ir Airijos teismas panašius terminus naudojo, bet teismas e, kalbėjo apie bendrą prieigą prie visų elektroninių mm, komunikavimo priemonių, prie, prie, vis, vis, prie viso to kas perdodama elektroniniu būdu prie viso elektroninio turinio. Ir teismas pabrėžė, kad jei trečioji šalis leidžia tokį bendrą mm, e, gauti visuotinę prieigą prie elektroninio turinio, tai tai reiškia, kad ta trečioji šalis neužtikrina to pačiu lygiu, mm, kaip ES teisų apsaugos. Ir kitas principas - tai teisė į veiksmingą teisų gynimą. Ir teismas pasakė, kad Hartijoje yra numatyta teisė į veiksmingą teisų gynimą ir jei trečioji šalis to nenumato, kai kalbame apie duomenų apsaugą ar privatumo apsaugą, tai tai irgi pažeidžia teisę į veiksmingą teisų gynimą. Taigi yra dvi priežastis, dėl ko e, teismas nurodė, kada iš principo trečioji šalis nesuteikia garantuoti tinkamos teisų apsaugos, tai yra, kai jos įstatymai leidžia masinį e, gyventojų sėkimą, arba kai trečiojo šalyje nėra veiksmingos teisų apsaugos sistemos ES piliečiams. Taigi šie du principai bus labai svarbus ateityje. Ir antras klausimas, į kurį uh, teismas dar atkreipė dėmesį, apie tai kalbėsiu trumpai, tai yra direktyvos interpretavimas. Dabar galiojančios direktyvos interpretavimas ir ši direktyva jokių būdų nenumato, kad komisija gali riboti nacionalinių duomenų apsaugos institucijų teisės. Mm, teismas sako, kad teisėkuros institucijos, parlamentas ir taryba komisijai tokių galių riboti nacionalinių domenų apsaugos tarnybų teisės nesuteikia. Ir jei komisija nori tą padaryti, tai komisija viršyje savo galės. Ir tai yra irgi viena iš priežasčių, antra priežastis, kodėl teismas nustatė, kad komisijos saugaus uosto sprendimas nėra teisėtas. Ir nacionalinės duomenų apsaugos e, tarnybos turi e, tokius skundus nagrinėti, kai kyla problemų dėl duomenų perdavimo į trečiasią šalis teisėtumo, tai pirmiausia, nacionalinis teismas turi išnagrinėti tokią bylą ir tik tada e, galima kreiptis į teisingumo teismą, kaip buvo šiuo atveju, kai teisingumo teismas paskelbė, kad komisijos saugos uosto sprendimas nėra teisėtas. Ir aš manau, kad turėsit nemažai klausimų, taigi aš dabar stiksiu žodį jums paklausyti. Labai ačiū. Aš norėjau kreiptis į komisiją, klausimas kai kurių klausimų ir taip pat Juranova pabrėžė praėjusią savaitę kad tiksliau aš e, leidau suprasti, kad ji bus laukiama mūsų komitete. E, koordinatoriai taip pat domisi, kaip komisija vertina šį sprendimą. Ir mes dabar turėtume atidžiai sekti, kokius žingsnius imsis komisija. Ir jei nariai to norės, tuomet toliau kreiptis į tarybą ir komisiją. Gal ne kiekvienas spėjo susipažinti su sprendimu, todėl išsakykite tas mintis, kurios yra jums svarbios, todėl kad Europos parlamentas e, tiek teisiniu, tiek politiniu lygmeniu yra įsitraukęs į šį procesą. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į teisinės tarnybos išaiškinimą dėl taisyklių ir šrems skundo. Tai neįprastas atvejis sulaukti tokio sprendimo, kuris tiesiogiai palies visus ES vartotojus, ES teisingumo teismo sprendimas. Tarsi teigia, kad piliečių teisės buvo pažeidžiamos jau e, keliolika metų ir aišku tampa tai, kad kažkas čia neveikė. Jei teismas priima sprendimą, o šis sprendimas liečia visą saugaus uosto sistemą, kuri jau veikia 15 metų, E, tai tai tikrai komisijai meta tam tikrą priekaištą. Ir Europos komisija dabar turėtų pripažinti, kad ir suvokdama aišku savo atsakomybę, kad kažkas toje sistemoje nesuveikė. E, negalima šios sistemos pakeisti, tiesiog greitai ją kažkaip pataisant. Komisija privalėtų pripažinti, kad teismas įvertino JAV teisinę sistemą, pabrėždamas, kad ji nefunkcionavo ir neatitiko tinkamos duomenų apsaugos reikalavimų. Mm, tas sprendimas nebus toks, kad sukurkime dabar saugaus uosto plus sistemą. Reikia ieškoti tokių būdų, kurie visiškai pakeistų esamą sistemą taškas. Manau, kad tokia turėtų būti teisingumo teismo sprendimo išdava. Turime atsižvelgti į teisinę aplinką ir ši žinia yra be galo svarbi. Aš laukiu iš komisijos, kad jis siūstų tinkamą žinę mūsų partneriams JAV vyriausybėje, kad jie dabar turi imtis veiksmų. Kamolys dabar jų e, laukia, jų pusėje. Atsižvelgiant į pagrindinių teisių kartiją ir visus ES teisės aktus, Ne mes dabar turime imtis veiksmų, o JAV vyriausybė suteikdama esminį adekvatų duomenų apsaugų, e, apsaugos lygį ES piliečiams. Kito būdo e, priimti tinkamo sprendimo, e, suteikiant adekvatų perduotų asmens duomenų apsaugos lygį nėra. Manau, kad turint visą tai omenyje, Europos komisijos reakcija dėl šio sprendimo buvo skurdi. Manęs ji netenkina. Taip pat liūdna, kad ir vartotojai yra nepatenkinti. Akivaizdu, kad net tik vartotojai daug laiko ir pinigų e, investuoja. E, kita vertus, vartotojai e, dabar gal turėtų pateikti skundus airijos e, teismams ar teisėjui, susirasti tada atstovavimą airijoje. Aš girdėjau, kad procesai teismo ten yra pakankamai brangus, tada turėtų jie toliau eiti į Luksemburgą, į teisingumo teismą ir vargu, ar rezultatai juos tenkins. Na, būkime rimti, manau, kad šis klausimas turi būti vertinamas labai rimtai. Turime ieškoti ne to, ką turi keisti komisija, bet turime e, ieškoti to, kas jau yra įtvirtina. Aišku, negalime pakeisti e, sutarčių ir nerealu to tikėtis, bet aš tikiuosi tam tikrų veiksmų iš komisijos. Ačiū dabar Kornelija Ernst. Labai ačiū. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad nieko daugiau mums nelieka, tik padėkoti Austrijos studentui Maksui Šremsui už tai, kad jis padarė tai, kas atrodė nepadaroma. Ir pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad po šio sprendimo um, turės veikti Airijos teismas, nepriklausomai nuo to, ką atsakys komisija. Teismas e, nustatė, kad svarbu žinoti ir suvokti, kokios yra teisinės pasiekmes. Mes dabar žinome, kad JAV ES piliečių duomenys nėra saugus. Ir nepaisant to, kaip tobulai bus bandoma apsaugoti asmens duomenis, mes vėl susidursime su ta pačia problema. Nacionalinėme lygmenyje srityje um, asmens duomenys e, tarsi a priori turi būti perduoti toliau. Ir manau, kad čia turės įvykti pokyčiai. Kurgi išeitis? Pirmiausia, turėtume pradėti diskusijas apie nacionalinį saugumą. Turime ieškoti būdų, kaip um, užtinkamai užtikrinti asmens duomenų apsaugą JAV. Aš manau, kad ta apsauga niekada nebus pakankamo lygio. Na, o kalbant apie saugaus uosto sistemą, direktyva mirusi. Ji paskelta kaip neveikianti ir mums tikrai nereikalingos tokios direktyvos, reikalingas veikiantis reglamentas su aiškiomis taisyklėmis nurodančiomis, kaip reikėtų užtikrinti duomenų apsaugą už ES ribų. Turiu dar vieną tokį klausimą. Adekvatus apsaugos lygis yra ir kitų teisės aktų, kuriuose vartojamas šis terminas. Ir man dabar nelabai aišku, kaip gali e, valstijų saugumo tarnybos užtikrinti e, šį apsaugos lygį ir kaip įmanoma tai patikrinti, kokios teisinės e, priemonės yra numatytos. Ar Maksas Šemsas ketina eiti toliau? Um, įdomu kaip veiks šis sprendimas kitus susitarimus ir teisės aktus. Ačiū, Sofija Intelt. Ačiū, pirmininkė. Praeisą savaitę būta daug pasipiktinusių, um, sunerimusių, pasimetusių reakcijų, tačiau tai, ką e, teismas padarė, jis įvertino teisės aktus. Ir visų pirma buvo įvertintas saugaus uosto sistema. 15 e, metų gal mes gyvename narvelyje, e, tiesa jau daug, daug metų buvo kvestionuojama ši sistema. Ir jei kažkas sako, jog mums reikia labai daug laiko e, tinkamai sureaguoti, tai nežinau, ar tai yra tinkama. Alde frakcija kreipėsi, kreipėsi į Timmermans e, ir kitus komisijos narius e, dėl PNR, DFTP susitarimų, viešųjų pirkimų, Taip pat e, klausime apie viešosius pirkimus, kai e, IT paslaugos teikiančios įmonės yra įsikūrusios ES. E, manau, kad mes daugeliu atveju susidurime su masinio stebėjimo reiškiniu ir galime konstatuoti, kur, kad standartai yra pažeidžiami. Manau, kad yra daug situacijų, kur saugaus uosto sistemas neveikia ir sukurti naują sistemą nebūtų alternatyva. Pirmiausia, mums reikia žinoti, kokios šio sprendimo pasiekmės. Tada um, kitas klausimas, ką darysime. Mums reikalingas naujas susidarimas. Nesvarbu, kaip jį pavadinsime, ar saugus uostas plus, ar kitas. Uh, E, manau, kad anksčiau pasisakę jau aiškiai pabrėžė, kad svarbiausias dalykas yra tas, kad JAV institucijos turi veikti. Problema ta, kad transatlantiniai santykiai yra vertinami kiek kitais kriterijais. Turime čia politinių sumetimų, e, kurie gal kartais tokį kitokį traktavimą pateisintų, tačiau dabar pažiūrėkime, kiek teisėtas yra tas požiūris. taikyti teisės aktuose numatytas taisyklės nėra pasirinkimas, nėra opcija. Mes tiesiog turime tai daryti ir dabar mes nenorime protekcionizmo, nenorime mes patys atsikirsti nuo tų pranašumų, kuriuos teikia atvira ekonomika. Tačiau JAV savo ruoštų taip pat turi parodyti susidomėjimą. Mes patys daug kalbame apie bendruosius standartus, apie bendras vertybės. Dabar būtų laikas sulaukti, kaip realiai tai veikia. Dėl duomenų apsaugos e, sprendimo. Šis sprendimas susijęs su teisės aktų kokybė siekiame geresnio reglamentavimo, tačiau dabar pasirodė, kad tas reglamentavimas yra prastesnis, o mums reikėtų, kad jo kokybė būtų geresnė. Kalbant apie saugaus uosto sistemą, kiekvienas žinojo, kad ši sistema neveikia. E, ne teisėjas priėmė šį sprendimą, staiga atrado, kad ši sistema neveikia. Mes nekartą kalbėjome apie tai, e, duomenų sulaikimas, mes taip pat matėme, kad tas teisės aktas dėl duomenų saugojimo, kad jis e, netikęs, jis neišlaikė testo. Ir tai pasakytina apie keletą kitų teisės aktų, pavyzdžiui, Dieselgate'as, pavyzdžiui, SIFA atvejais taip pat e, gal tai kito kalibro uh, um, klausimai, tačiau tai parodo, kad mes netaikome tų pačių taisyklių. Yra um, antikorupcinės taisyklės, FIFA kita atvejais, vis, visa tai vyksta prieš mūsų nosį. Ir nebūtina kreiptis į teisėjus kažkur toli, kad grįžtume į mm, tiesos kelią. Uh, Turime kalbėti apie teisės aktų kokybę ir jų įgyvendinimą. Ir pagaliau baigdama turiu pasakyti, kad mes negalime leisti vienam drąsiam um, gyventojui mesti iššūkį visai sistemai. Turime rodyti pirštų tais ir į komisiją, į tarybą primindami, kad reikalingi tokie teisės aktai, kurie teisinių požiūrių yra sveiki ir veikiantys. Ačiū. Noriu pakviesti visų pažiūrėti į laikrodį, visi turbūt nori pasisakyti. Trumpai apie Intvelt e, klausimą. Jūs, Sofija Intvelt klausė, ką komisijos nariai ketina daryti, pilna e, komisijos narių kolegija Strasbūrė atsakinėjo į klausimus ir mes šį saugaus uosto sistemos klausimą iškėlėme. Šis klausimas bus iškeltas kaip e, daugia disciplininis klausimas Noriu, kad kolegos tai žinotų, mums reikalingas skubus atsakymas e, mūsų komitetui. Dabar ponia Loristam. Um, Ačiū. Noriu tiesiog prisidėti prie visų tų, kurie e, sakė, kad šis drasus studentas bent jau žmonių galvose sukėlė tikrą revoliuciją. Galbūt ta revoliucija vyks ir naujoje tvarkoje ir teisės aktuose. Tačiau reikėtų, kaip sakė Sofija, žiūrėti ne tik į Ameriką. Prisimenu iš sovietų laikų dėl anegdotą, kai susitiko rusas ir amerikietis Ir amerikietis sakė, kad na, mes esame laisva šalis, kadangi mes kasdien kritikuojame Amerikos prezidentą, o rusas pasakė, mes taip pat esame laisva šalis, nes ir mes kasdien kritikuojame Amerikos prezidentą. Taigi, nesielkime taip pat. Pažiūrėkime ir į save, į savo sritį, pagalvokime apie savo santykius, problemas, apie problemas, kurių kyla E, privataus gyvenimo apsaugos, domenų apsaugos rytyje turime galvoti apie verslo interesus ir nacionalinį saugumą. Tai yra toks trikampis, kuris egzistuoja ne tik tarp šalių, bet ir šalių viduje. Ir manau, kad mes iš teismo gavome labai svarbų signalą. Į visus šios dalykus reikėtų pažiūrėti globaliau. Be to turime sekti kas vyksta skaitmeninėje erdvėje. Kinija, Rusija dabar iškyla kaip paslaugų teikėjos ir ten problemos yra daug didesnės. Mes turime būti pasiruošę gilintis ir į jas. Negalime mm, nekreipti į tai dėmesio ir manau, kad šią prasme. Manau, kad matome prasidedančią revoliuciją, kalbant apie duomenų apsaugos svarbą ir poveikį. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Bornį. Kalbėsiu lenkiškai. Manau, kad tribunalo sprendimą reikia vertinti kaip katalizatorių, kuris leis mums ieškoti gero sprendimo. Pirmiausia, ieškant tinkamos duomenų apsaugos, adekvačios apsaugos tiek parlamentas, tiek komisija turi dabar veikti, todėl kad komisija diskutuoja su JAV ir tos dėrybos e, vyko jau seniai ir dėl saugaus uosto, ir dėl e, skėtinio susitarimo. Ir dabar negalime pasakyti, kad amerikiečiai turi išspręsti šią problemą diskusijų Vašingtone metu mes pateikėme tinkamus klausimus JAV pareigūnams ir dabar turime kartu su komisija siūsti tinkamą signalą JAV. Turime laukti, kol JAV žengs keletą žingsnių pirmin, kad situacija keistusi. Tai viena. Antra. Situacija nėra tuščia. Duomenų perdavimas, e, tos sąlygos, e, jos veikia. Tiesa, auga nacionalinių duomeno, duomenų apsaugos pareigūnų vaidmens svarba. Aš manyčiau, jog reikėtų peržvelgti duomenų apsaugos pareigūnų funkcijas, ypač kai kuriuose valstybėse narėse. Yra tokių valstybių narių, kurios nacionaliniu lygmeniu gali užtikrinti e, adekvatų duomenų apsaugos lygį, net taikant saugaus uosto sistemą. Tačiau yra ir tokių valstybių, kurioje e, ta duomenų apsauga streikuoja. Ir pagaliau trečioji pastaba - prašymas, kad trišalėse dėrybose dėl reglamento, dėl duomenų apsaugos e, turėtų būti dar kartą užduotas klausimas, ar šio reglamento projektų nuostatos atitinka e, visus poreikius, kurie atsiranda ar atsirado, turint omenyje tai, kad saugaus uosto sistema tarsi sužlugo, tos saugaus uosto tarsi nebėra. Reikėtų ieškoti naujo duomenų apsaugos e, būdo, perdodant duomenis trečiosiams šalims. Ačiū. Um, next is Mrs. Spinelli, please. Ačiū dabar, ponė Spinelli. Ačiū, pirmininkė. Aš e, nustebau tas dėl to, kas, kas vyko prie mus šį sprendimą. Kalbant apie tą revoliuciją, kuri vyksta skaitmeninių teisų srityje, e, turiu pasakyti, kad e, Italijoje apie tai mes kalbame jau ne vieną dešimtį metų ir neseniai patvirtinome e, skaitmeninių teisų hartiją. Manau, kad teisėjai atėjo mums į pagalbą taip pat čia pasitarnavo ir kai kurių piliečių, drąsių piliečių veiksmai. E, ponas Šrems ir ponas Snaudenas, e, manau, privertė mus e, išeiti iš tos inercijos ir atsisakyti inercijos ir skatina mus patvirtinti geresnius teisės aktus. Tai būtent teisėjai ir tokie piliečiai kaip ponas Šrems, padeda mums suvokti, kad mūsų duomenys nėra saugus ir nėra tinkamai apsaugoti Junktinėse Amerikos valstijose. Ir čia ir aš norėčiau kalbėti apie tikrą revoliuciją, kurią sukels šis sprendimas. Kadangi šis sprendimas yra uh, E, priimtas po kitų dviejų panašių spaudimų susijusius, sprendimų susijusių su e, duomenų apsauga ir taip pat susijusių su teisė būti užmirštam, kuris buvo patvirtintas 14 metais. Ir tai visą tai turėtų turėti įtakos įvairioms e, dėryboms, pavyzdžiui, dėl paslaugų sutarties, taip pat dėl keliaivių duomenų įrašo. Manau, kad reikėtų parengti tokį bendrą teisės aktą, kuriame būtų reglamentuojamos skaitmeninės teisės. Kalbėdama apie komisiją, noriu paminėti du dalykus, e, kurie yra susijęs su šiuo e, sprendimu. Visų pirma, Komisijos sprendimas neturi užkirsti kelio nacionaliniams tyrimams. Komisija neturi kompetencijos apriboti nacionalinių institucijų darbo, nes įvairiose e, valstybėse mm, galioja griežtesnės, gali būti taikomas griežtesnės domenų apsaugos taisyklės. Antra, e, mm, Amerikos e, įmonės kurios nepriklauso e, saugaus uosto sistemai, joms šis sprendimas netaikomas. Tokioms įmonėms nėra taikomi įpareigojimai, kuriuos nustato šis sprendimas. Tai reiškia, kad tos įmonės gali ne, neatsižvelgti į teismo sprendime įtvirtintą tvirtintą principą, jeigu tai prieštarauja nacionaliniam saugumui ir tos uh, Mm, įmonės gali su duomenimis elgtis taip, kaip nori. Bendradarbiavimas šioje srityje vyko neblogai ir ačiū už tai, už tą informaciją, mm, kuri buvo pateikta. Man atrodo, kad mm, kai kuriais atvejais šiek tiek e, trūko bendravimo tarp komisijos ir parlamento, bet aš čia norėčiau padėkoti pirmininkui, nes e, jis labai daug kalbėjo apie tai, koks e, yra svarbus mūsų komiteto bendradarbiavimas su Europos komisija. Ačiū. Ačiū, ponė Spinelį, jūs čia labai mandagiai užsiminėte, kad reiks šį klausimą aptarti su komisija. Suteiksiu žodį komisijai. O dabar ponė Sipul, Birgit. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Visų pirma, tikrai vertinu teismo priimtą sprendimą, bet tuo pačiu metu jis kelia labai daug klausimų. Pirmas klausimas. Kodėlgi po galais reikėjo, prireikė Makso Šremso ir Airijos teismo. Kodėl Europos teismui galiausiai teko primti išsprendimą, kam šito reikėjo? Mes jau daugybę metų komisijai sakome, kad saugus uostas iš tikrųjų nėra saugus uostas duomenims, tai nėra privatumą užtikrinantis uostas. Tokius klausimus man kelia ir piliečiai klausė, kodėl mes nesikreipiame į teismą. Aš manau, kad mes parlamente turėtume būtent taip ir elgtis, kas kartą, kai kyla susirūpinimas, mes turime kreiptis į teismą ir komisija turi su mumis bendradarbiauti ir rimtai vertinti mūsų e, būkštavimus ir galbūt prieš keletą metų sprendimas būtų buvęs kitoks. Taip pat esu šiek tiek sutrikusi ir susiarzinusi dėl to, kad akivaizdu, jog ne tik Junktinėse Amerikos valstijose viskas taip vyksta. Ir ne tik todėl, kad nėra rimtai vertinamas privatumas, bet nacionalinio saugumo koncepcija ir nacional... vien užsiminimas apie nacionalinį saugumą yra pretekstas daryti bet ką su visais duomenimis. Ta pati mes stebime ir Europos Sąjungoje ir manau, kad turime su šio klausimu dirbti. Taigi kyla daug klausimų. Visų pirma, ką tai reiškia, kokį poveikį tai turi saugiam uostui ir duomenų mainams. Kokią įtaką, kokį poveikį galime daryti JAV, kad JAV pakeistų savo įstatymus ir kokią kontrolę galime taikyti, jeigu gausime sertifikatus, jeigu būsime patikinti, kad duomenys yra saugus. Taip pat, kas dabar bus su kitais susitarimais, kuriuos esame sudarę su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ir, apskritai kalbant, kaip galime užtikrinti, kad remdamėsi dabartiniais teisės aktais ir būsimais teisės aktais, ne tik šis parlamentas, bet ir taryba bei komisija rimtai vertins hartiją ir laikysis taisyklių, kad nebūtų vėl ir vėl dėl teisės aktų kreipiamasi į teismą. Manau, kad mums, Europos institucijoms, tenka užduotis priimti gerus teisės aktus. Dėkui. pirmininkė. Džiugu, kad yra teismas, kuris laikosi pagrindinių teisių hartijos. Priminsiu, kad buvo žmonių, kurie abejojo šios hartijos svarba. Dabar įvyko kai kas labai svarbaus ir džiugu, kad studentui, studentui iš mano tėvynės pavyko laimėti šią bylą. Manau, kad tai didelis pasiekimas. Kai aukščiausiasis teismas nusprendžia, tai tą sprendimą reikia priimti, nes jis yra teisingas. Šis sprendimas dabar neturi būti kritikuojamas ar silpninamas, jis yra pagrindų sprendimas, kuris daugą kvestionuoja. Dvi pastabos. Pirma, mes šiandien daug kalbame apie e, geresnį teisinį reglamentavimą, tačiau taip pat turėtume kalbėti apie um, geresnę teisėkurą. kurą Aišku, kad šis sprendimas privers padaryti tam tikrus pakeitimus, ypač tokius, kuriuos galime patys padaryti, neturėtume dėlsti, neturėtume e, kalbėti apie e, saugų uostą plus, turime priimti svarbius sprendimus ir skubiai. Tačiau stebėdamas reakcijas, baiminuosi, kad galime prarasti laiką. Mūsų komiteto pozicija dažnai buvo kitokia, todėl mūsų komiteto atsakomybė yra pasiekti, kad pakankamai greitai būtų pasiektas pokytis. Įdomu, kaip e, Jūs galvojate, kokią laiko perspektyvą matytumėte, ar įmanoma, įmanoma per ateinančias mėnesius e, pasiekti pakeitimo? Labai e, tinkamai, kad paskutinis pasisakęs kolega Austras. Kolegos, dabar suteiksiu žodį tarybai ir komisijai. Mums šiek tiek trūksta laiko. Po tarybos ir komisijos dar vėl suteiksiu žodį pranešėjui Dabar ponas Dankarli iš komisijos. Prašom žodis jums. Dėkui, pirmininkė. Kaip jūs minėjote, komisarė Jūrova atvyks į šį komitetą apsikeisti nuomonėmis 26 spalio. Dabar norėčiau pasakyti, kad kaip jau buvo pabrėžta, Šrems Mm, bylos sprendimas labai aiškiai patvirtino, kad duomenų apsauga yra pagrindinė Europos piliečių teisė ir ypač, kai kalbame apie duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Taigi mes turime e, nustatyti griežtesnės taisyklės tarptautiniam duomenų perdavimui, Ar tai būtų duomenų apsaugos reforma, ar tai būtų teisės saugos tikslais atliekami žingsniai. Ir mes jau esame pasiekę svarbių rezultatų, ypač teisų gynimo srityje. Prie to prisidėjo ir parlamentas, jam už tai dėkojame. Ir taip pat duomenų keitimėsi komerciniais tikslais. Ir turėdami visus šios tikslus galvoje, mes toliau dirbsime, kad atnaujintume e, susitarimus su JAV dėl asmens duomenų perdavimo ir kad užtikrintume visas, e, vis, visą tai, ko reikalauja teismas. O dabar neatidėliotinui, neatidėliotini mūsų darbai yra tokie. perdodant asmens duomenis į JAV, e, didesnio iškumo, kaip numatyti reikiamus e, saugiklius ir kaip tinkamai taikyti Europos teisę vidaus rinkoje. Mes pradėjome šios darbus, dirbsime glaudžiai su nacionaliniais duomenų apsaugos pareigūnais, nacionalinėmis duomenų apsaugos įstaigomis, e, kad užtikrintume, kad teismo sprendimas būtų visur vienodai įgyvendintas ir kad duomenų perdavimas vyktų laikantis visų reikalingų saugumo reikalavimų. 29 straipsnio darbo grupės e, plenarinė sesija vyks šią savaitę ir į jos reakciją ši darbo grupė sureaguos iškart į teismų sprendimą. Dėkui. Dėkoju. Ar norite pakomentuoti dėl darbo tvarkos? Prašom. Pone Intvelt, mane stebina komisijos komentarai, nes praktiškai komisija pasakė, ką paskutinius dviejus metus darė, bet čia neužmirškime paskutinės savaitės įvykių ir tas saugaus uosto sprendimas. Jis yra susijęs su 13 duomenų apsaugos garantijų. Tai reiktų, kad komisija tame saugaus uosto sprendime iš tiesų pasižiūrėtų, ar tos 13 garantijų, kurių reikalauja teismas, yra. Aš labai norėčiau paklausti komisijos, ar kažkas keičiasi jos darbe ir ar komisija suvokia, kad teismo sprendimas rodo, kad komisija neina tinkamų kelių ir dabar yra pats laikas komisijai keisti savo kryptį, pirmininkas. Manau, kad iš tiesų šių komentarų reikėjo, bet aš nepritarčiau tam, ką pasakė Sofija, nes daugelis komisijos diskusijų vyksta slaptai, mes nežinome, apie ką komisija kalba. Ponas Albrecht teisingai pastebėjo, kad negalime kalbėti apie kažkokį saugaus uosto 2 sprendimą ir labai norėtume išgirsti iš komisijos informacijos apie tas politinės diskusijas tarp komisijos ir JAV atitinkamų įstaigų. Ir e, labai svarbu, kokį politinį signalą komisija pasiūs Amerikos senatui ir apskritai Amerikai ir norėtume išgirsti, ar tas politinis signalas dabar bus kažkoks kitoks galbūt komisijos atstovas dar kažką pakomentuotų ir aišku laukiame komisijos narės, kaip minėjote, kurie atvyks 26 spalio į mūsų komitetą. Mm, komisija. Nelabai ką turiu čia pridurti, bet ta rekomendacija, tai yra tas, kuris susideda iš 13 punktų ir ypač du punktai ten yra svarbus, tai mes ir nustatinėjame dabar, mm, atsižvelgdami tą rekomendaciją, to sprendimo silpnasias vietas. Pirmininkas, matau, kad komisija šiandien linkus kalbėti labai trumpai. Dabar tikimės, kad iš komisarės, išgirsime daugiau informacijos apie tai 26 spalio mūsų komiteto posėdėje ir tada, ko gero, žodis tarybos atstovai. Pone, pone Vaiter, pone Valtner. Dėkui, ponė pirmininkė. Trumpai norėčiau pasakyti, kad taryba ir pirmininkaujantis Luksemburgas labai rimtai žiūri į šį teismo sprendimą. Jis 9 e, spalio šis klausimas buvo svarstomas Teisingumo ir vidaus reikalų ministro posėdėje. Ir šis sprendimas e, labai e, svarbus Ir mes suprantame, kad iki metų pabaigos turime pradėti duomenų apsaugos sistemos reformą. Dėkui dabar žodis teisės tarnybai. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Aš irgi trumpai bandysiu mm, pasisakyti, nes teismo sprendimas tik prieš keletą dienų pasirodė, mes dar jį išsamei nagrinėjame esame pasirengę padėti komitetui mm, tikti informaciją, kaip geriau tuo sprendimu remtis, nes aišku, kad to sprendimo pasiekmes yra toli siekiančios. I mean, all I would add is that certainly in the Aišku, praėjusią savaitę vykusiame komisijos narių kolegijos susitikime buvo teikta, kad šis klausimas turi būti svarstamas skubos svarba, todėl kad kitas teisinės pagrindas neturėtų e, kelti sumaišties. Yra didelių problemų e, tiek Google, tiek Facebook perdodant duomenis, taigi šis klausimas labai svarbus sparo 26 dieną išklausysime komisijos narę ir aišku šį klausimą nagrinėsime skubos tvarka, kaip ir dera. Dėkoju kolegoms už labai išsames ir detalės diskusijas, dėkoju komisijos ir tarybos nariams bei atstovai iš teisės tarnybos. Kolegos, perėsime prie kito klausimo. Penktasis darbo tokias klausimas rekomendacijos Europos komisijai dėl dėrybų Dėl TISA prekybos paslaugomis susitarimo panas Albertas yra pranešėjas, nuomonės referentas, teikiantis nuomonę INTA atsakingam komitetui. Dabar į Bratajanį žodis. Ačiū, mėly kolegos. Teikiame nuomonę dėl imtos rezoliucijos dėl vykstančių dėrybų dėl TIZA susitarimo, tai yra priekybos paslaugomis susitarimo. Iš esmės mes rengėme ir kitą nuomonę ir dėl TTIP taip, taip pat teikiame savo nuomonę. Joje akcentuojame du aspektus. Pir Pirmiausia, horizontalus klausimai, pagrindinių ir žmogaus teisų klausimų aspektai. Mes visada reikalavome įtraukti juos į bet kokį susitarimą. Ir taip pat PPO režime reikalaujama pripažinimo laikantis GATS bendrojo sustarimo dėl prekybos paslaugų sąlygomis 14 straipsnio e, reikėtų šiuose susitarimuose reikalavimo dėl duomenų apsaugos nevertinti e, kaip barjero ar kliūties ir remiantis šiuo pagrindu norime panašius aspektus įtraukti ir į tizą darybas. tarsi kartojame tuos aspektus, kuriuos išreiškėme teikdami nuomonę dėl TIP susitarimo, nes likščiau šie aspektai nebuvo įtraukti į mm, dėrybų dėl prekybos paslaugomis susitarimą. Siunčiame tą pačią žinę tiek JAV, tiek kitiems e, partneriams, kurie dalyvauja susitarime dėl prekybos paslaukomis. Aš tikiuosi, jog ši nuomonė bus priimta greitai. Atsižvelgsime į jūsų pastabas. Pakeitimų pateikimo terminai yra gan trumpi. Norime, kad TIZA rezoliucija INTA komitete būtų parengta kaip galima greičiau tiek trumpai. Tačiau tikiuosi, kad paminėjau viską, kas buvo svarbu. Mielai atsakysiu į klausimus ir išklausysiu jūsų pastabų. Ačiū. Ačiū. Pakeitimo patikimo terminas yra spalio 19 diena, o spalio 16 diena inta bus balsuojama Ar kas nors iš šešėlinių nori pasisakyti pirmiausia, galbūt Mišel Alde frakcijos vardu? Dėkui. Trumpai, ponė pirmininkė, turint galvoje tą būsimą susitarimą ir jo galimus iššūkius, reikia, kad mes suorientuotume dėrybas tinkamą linkme ir siekiant, kad susitarimas atitiktų mūsų lūkesčius. Noriu padėkoti ponui Albrecht už puikią nuomonę, kuri apima pagrindinius elementus, bet turėtume ją šiek tiek papildyti. Ir štai kuo. Kadangi tisa susitarimas reiškia tam tikrą e, duomenų keitimąsi duomenėmis, tai čia turėtume e, neužmiršti teisingumo teismo sprendimo dėl saugaus uosto. Ir labai svarbu užtikrinti ES informacinę, e, informacinių technologijų nepriklausomybę visais e, panašiais dėrybų atvejais su trečiosiomis šalimis, kai kalbame apie prekybą paslaugomis labai svarbu, kad parlamentas kaip demokratiškai išrinkta mm, piliečius atstovaujant instituciją turėtų savo galutinį žodį ir turime e, sudarydami tokias sutartis užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių hartijos Europos, visi Europos piliečiai, e, kai vyksta teikti paslaugas į kitas šalis, e, su, su, e, su jais turi būti elgiamasi vienodai, lygiai taip pat kaip ir su tų šalių piliečiais. Aš pateiksiu savo komentarus raštu. Ačiū, Barbaras Spinelė. Ačiū, ponia pirmininkė. Albrecht parengta nuomonė yra puiki. Norėčiau sureaguoti į keletą klausimų. Kaip jis norėtų sureaguoti į e, šrems bylos sprendimą, kaip jis įsivaizduoja, kuriuos aspektus ten galima įtraukti į e, nuomonę. O kalbant apie kylančios ekonomikos e, šalių dalyvavimo sustarime. Aišku, šis klausimas yra sudėtingas, e, sudėtinga dėrėtis su tomis šalimis. Norėčiau paklausti, kaip e, galima įspręsti kai kuriuos klausimus tokius, kurie labai, pavyzdžiui, Kinijai dėl status quo, dėl įmonių e, nuosavybės teisių, jei, pavyzdžiui, įmonė bus privatizuota, kokia kaip tada klausimai bus sprendžiami atsižvelgiant į tas aplinkybės, kurios yra susiklošyta šiandien. Manau, kad situacija yra pakankamai sudėtinga nereikėtų e, patekti į retit išlygos pastus. Birgit Sipel. Ačiū. Pirmininkė, dėja mūsų šešėlinio pranešėjo šiandien salėje nėra, todėl norėčiau e, pasakyti kai ką jos vardu. E, tačiau pirmiausia, asmeniškai visi sutikti TTIP tai ir TIZA susiję e, debatai e, turėtų būti tokie, kad turėtume turėti mane, kad TIZA susitarimas yra labai svarbus. Iš esmės mūsų frakcija visiškai remia pranešėjo nuomonės projektą ir ypač prieštaraujame um, duomenų apsaugos nuostatams esančioms JAV susitarimo projekte. Ypač pastarosiuose debatuose čia komitete tiek atsižvelgiant į pagrindinių teisių hartiją ir TTIP turime suvokti, jog duomenų apsauga ir privatumo apsauga yra esminė visose politinėse srityse. Mes e, negalime žiūrėti į duomenų apsaugą kaip į protekcionizmą ir pasirinktinai e, taikyti tą apsaugą tada, kai galvojame, kad tai yra būtina. Taigi dar kartą turiu pasakyti, kad mes visiškai pritarėme pranešėjo pozicijai. Ačiū. Ačiū. Dabar komisija. Ne, Jana. Kolegos, prašyčiau pasisakyti labai trumpai. Trumpai, aš visai pritariu pranešėjui ir kitiems ir noriu pabrėžti, kad šis klausimas turėtų nusipelnyti mūsų dėmesio, todėl kad Libe komitetas teikia nuomonę INTA e, komitetui ir mes kalbame čia apie ISDS mechanizmą, todėl kad jis reikalingas TISA susitarime. Ačiū, Jana. Dabar ponas Boni, pasisakantis ponios Holmaier vardu, kur yra šešėlinė panašiai apie frakcijos vardu. Ačiū, aš šiandien atstovauju tarsi Monikai Holmaier. Turiu pranešti Jums, jog APP frakcija pritarė tizas tarimui. Mums e, priimtinas Jano nuomonės projektas. Galbūt norėtume pakeisti nuostatą susijusią su prieiga prie duomenų. E, tiek pranešėjui, tiek mums atrodo, jog reikėtų laikytis pirminio nuomonės projekto, nereikėtų priimti tokių pakeitimų, kurie susijęs su um, teisės akto taikymo sritimi ir kuriais siekiama politinių tikslų. Suvokiant um, dabartinę situaciją ir teisingumo teismo sprendimą dėl saugaus um, uosto sistemos, mes turime likti prie šios sistemos. Kita vertus, Nemanau, jog reikėtų stengtis į pranešimą įtraukti absoliučiai viską, kas įmanoma. O dabar dėkoju ir žodį suteiksiu komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. TIZA dėrybos vyksta šią savaitę, todėl mano skyriaus atstovai negalėjo dalyvauti šiandien čia, jie Ženevoje, tiesa, jie mielai būtų atsakę į jūsų klausimus, tiesa, atsakys juos dvišalių pagrindų. Mūsų tarnyboms, tarnybos pabrėžia, jog šios darybos labai svarbios, 70 procentų viso BVP sudaro e, prekybą paslaugomis. Mes daugiau paslaugų eksportuojame nei importuojame. E, mūsų prekybos darbo atvarkėje matomas nuolatinius perviršis, todėl galėtume pasinaudoti sistemos teikiamomis privalumais, jei mums pavyktų tinkamai veikti tarptautinėje rinkoje. ES operatoriai susiduria su barjerais už ES ribų, todėl um, su sukūrus tinkamesnę aplinką galėtume pasiekti didesnio ekonominio augimo, o tai būtų įmanoma padaryti mm, parengus tinkamą prekybos paslaugomis sustarimą. Kalbant apie Europos Sąjungą, e, šis daugia šalis e, prekybos paslaugomis susitarimas e, turėtų atitikti ir PPO standartus. Noriu padėkoti už nuomonės projektą už tai, kad yra pabrėžiamas asmeninių duomenų ir duomenų srautų aspektas ir rezoliucija dėl TTIP tiesa. Kai kurie nariai pateikė pakeitimus dėl tarp valstybinio keitimosi duomenimis, dėl um, kitų reikalavimų. Ir plėtros aspektų, dėl diskriminacinio pobūdžio ir kitų barjerinių priemonių taikymo e, Kinijos arba Rusijos atveju iš šios valstybės nėra tiza šalis, tačiau mes tikimės, kad Kinija ateityje taps šio sustarimo nare. Aišku, tai, jog bet kokios taisyklės tiza turės būti pripažintos ir jų turės būti laikomasi atsižvelgiant į domenų apsaugos reikalavimus. Šiuo susitarimu siekiama ir netiesiogiai su prekyba susijusių tikslų ir mes girdėjome šiandien, buvo kalbama apie kai kurias priemonės, kurios yra reikalingos atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus. Tiesa, tai neturi tapti pretekstu nesilaikyti kai kurių bendrųjų susitarimo reikalavimų. Kalbant apie asmens duomenų apsaugos standartus, Aišku, šie klausimai, mm, dėl jų nesidarama TIZA formate, dėl jų daromasi kitose formatuose. TIZA nesukurs jokių standartų, kurie e, būtų nauji. O kalbant apie žmogaus teisų išlygas, e, ir aspektus. Šie aspektai yra įtraukiami į e, bet kokio PPO susitarimo standartus. TIZA, e, aišku, irgi turi daugia šalio susitarimo požymių. Ir pavyzdžiui, vyriausybės viešųjų pirkimų sistema, prekybos aplink tvarkos standartai bei kiti klausimai yra um, kuriami daugia šalių pagrindu. Norime paskatinti kuo daugiau sustarimo šalių prisijungti prie tizos. Dar porą smulkių dalykų dėl asmenų judėjimo. Aišku, reikėtų užtikrinti nediskriminacinio pobūdžio standartų taikymą. O tiza dėrybose nekalbama apie ginčių apie e, dėl investicijų mechanizmos. Ar visus klausimus, kitus klausimus atsakysiu vėliau. Ačiū. Ačiū, ačiū kolegoms, kurie pasisakė šešėlinių pranešėjų vardu. Nežinau, ar norite dar kartą pasisakyti. Prašom. Na, paprastai uh, Aš neprašau dar kartą žodžio, bet buvo iškelta keletas klausimų ir norėčiau juos atsakyti. Visų pirma, dėl sprendimo dėl saugos uosto ir jo poveikio šiai nuomoniai. Akivaizdu, kad parlamentas ne tik nori, bet ir reikalauja, kaip ir buvo balsuojant Langenų pranešime dėl TTIP, kad ir TISA susitikime būtų numatyta, susitarime būtų numatyta e, horizontali nuostata grindžiama GATS susitarimo 14 straipsnių, kad ES teisės aktai dėl asmens domenų apsaugos nebūtų paveikti šių priekybos susitarimų ir kad jie liktų vieninteliais teisės aktais kuriais remiantis asmens duomenys gali būti tvarkomi Europos rinkoje, įskaitant ir duomenų perdavimą, galbūt ir duomenų perdavimą iš ES kitoms šalims. Ir šis dalykas yra dabar dar svarbesnis. Teisėjai Luksemburgė patikslino, kad mes nesame kompetentingi e, atidėti į šalį tokių nuostatų, E, tokios, to, taikyti tokias nuostatas reikalauja hartija, o mūsų teisės aktai grindžiami hartija. Taigi dėrybų metu dėl šių dalykų negali būti jokių kompromisų. Dar norėčiau pridurti, kad turime aiškių nuostatų dėl duomenų lokalizavimo principų. Jeigu prireikia tvarkyti duomenys ES viduje, susitarimas dėl priekybos negali tam pakengti. Taip pat pagal tą susitarimą ES negali būti verčiama perduoti duomenų, jeigu tai prieštarauja teisės, jos teisės aktams. Taigi dabar turime tokius patikslinimus ir iš esmės aš mm, maniau, kad teismas taip ir pasisakys dėl direktyvos. Anai Gome aš noriu pasakyti, kad sutartys susitarime nėra numatytas e, ginčių dėl investicijų sprendimo mechanizmas. E, dėl galimybės susipažinti su dokumentais atsižvelgsiu į EPP prašymą. Pasvarstysime, ar čia reikėtų ką nors keisti, bet jeigu norime sutarti dėl tokios nuomonės, dėl kokios jau yra balsuota, tai, manau, turėtume laikytis iš vien. Ir dar trumpa pastaba, reaguojant į komisijos pasisakymą dėl nuostatos dėl žmogaus teisių. Tai yra mano asmeninė pastaba. Nemanau, kad Europos Sąjunga e, gali, turi kompetenciją kažkaip priekiauti žmogaus teisėmis ar atsisakyti žmogaus teisų. Gal ir jeigu būtų įtraukta nuostata dėl žmogaus teisų į tisą susitarimą, gali iškilti kliučių kai kurioms šalims prisijungti prie šio susitarimo ir taip pat e, gali atsirasti ir nenuseklumo arba ES tektų į kiekvieną susitarimą įtraukti tokią nuostatą dėl žmogaus teisų. Taip, mes ketiname patvirtinti šią nuomonę e, lapkričio 16 e, dieną, o terminas teikti paskeitimus yra spalio 18 diena. Dabar kitas punktas. Um, trišalių dėrybų dabartinė padėtis dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenys ir laisvas tokių duomenų judėjimas. Ponas Albrek dar kartą. Taip, aš žinau, kad jūs norite gauti naujausios informacijos apie šį klausimą. Aš antrą kartą teikiu informaciją apie dėrybas dėl duomenų apsaugos reglamento. Dėrybas su taryba, tos dėrybos prasidėjo Liepos mėnesį po to, kai taryba patvirtino bendrąjį požiūrį dėl duomenų apsaugos reglamentą. Tai buvo padaryta pavasarį. Kaip jau sakiau, dar prieš vasaros atostogas pradėjome dėrybas dėl penktos skyriaus. Sutarėme dėl penktos skyriaus, dėl traptautinio domenų perdavimo ir Taip pat sutarėme, kad jeigu teismas iki šių dėrybų pabaigos pateiks sprendimą dėl saugaus uosto, tai mums teks priimti tam tikrų sprendimų ir teks grįžti prie šių klausimų. Ir dabar kaip tik ir yra tas momentas, kai dėrybininkų komanda turi pasigilinti į teismo sprendimą ir pasižiūrėti, ar neprireiks iš naujo dėrėtis dėl konkrečių dalykų penktame skyriuje. Bet e, apskritai esame dėl tos skyriaus pasiekę pažangos. Po vasaros atostogų vėl dirbome, tam skiriame daug pastangų, nes reglamento nuostatų paketas yra tikrai didelis. Kalbant apie asmenų teis, kalbame apie asmenų teisės, kontrolę, pagrindinius principus, procesus. Taigi antras, trečias ir ketvirtas skyrius yra tie dalykai, dėl kurių vyksta dabar trialogas. Manau, kad po kelių susitikimų pasiekėme susitarimą Nebarkite manęs, jeigu suklysiu, pasakęs, kad susitarėme dėl maždaug 70-80 procentų teksto. Tačiau liko tam tikrų politinių dalykų, dėl kurių nuomonės markiai skiriasi, dėl prie jų dar reikės grįžti. Paminėsiu tik keletą jų. Pirmiausia, tai yra asmens sutikimo dėl jo duomenų tvarkymo procedūros metodas, taip pat duomenų anonimiškumas, anonimizavimas, duomenų saugojimo laikotarpiai ir konkrečios formuluotės apie pareigą asmenis skaidriai informuoti Pavyzdžiui, mes dabar deramės dėl tam tikrų standartizuotų simbolių. E, kalbame ir apie duomenų kontrolierių ir tvarkytojų e, pareigas. Pavyzdžiui, galvojame apie e, tam tikrus suderintus duomenų kontrolierių ar duomenų savininkų veiksmus E, tai galbūt galėtų daryti valstybių narių domenų apsaugos tarnybos. Žinoma, yra ir kitų klausimų, dėl kurių požiūriai e, skiriasi. Bet yra ir tokių, nemažai tokių, dėl kurių mūsų nuomonės markiai suartėjo arba jau yra praktiškai sutarta. Taigi išsprendėme sudėtingus dalykus, dabar perėsime prie tokių labiau politinio pobūdžio klausimų. Ir žinoma, dabar tai tiek, kiek bus lanksti mūsų pozicija, priklausys nuo šešėlinių pranešėjų. Visoms frakcijoms reikėtų priminti, kad jos turi informuoti ir savo narius kad dėrybininkų komandos dirbtų remdamosi įgaliojimais, kuriuos jiems suteikia e, frakcijos. Dabar išvelgiu galimybę baigti dėrybą su taryba iki metų pabaigos, kaip ir buvome numatę su visomis trimis institucijomis, kai prasidėjo dėrybos. Grįšime spalio ir lapkričio mėnesį prie dar neišspręstų klausimų, bet taip pat žengsime ir pirmin, kalbėsime apie šeštą ir septintą skyrių, kuriame yra kalbama apie mechanizmus, kaip bendradarbiauja 28 valstybių narių domenų apsaugos tarnybos ir domenų apsaugos pareigūnas. Šios, vienas iš šios reformos kertinių e, akmenų yra siekis užtikrinti nuoseklesnį, vienodesnį vykdymą, taikymą. Ir čia tarybos ir parlamento pozicijos yra artimos. Tikiuosi, kad šiais klausimais sutarsime greitai. O pabaigoje liks du tokie didesni, svarbesni klausimai. Vienas iš jų sankcijos Ir kitas klausimas, ką gali patvirtinti ir pranešėja dėl direktyvos. Taigi po to prasidės dėrybos dėl domenų apsaugos direktyvos. Ir ten reikės um, patikslinti šių dviejų teisės aktų taikymo sritį. Apie tai kalbėsime tada, kai prasidės Mm, dėrybos su taryba dėl domino apsaugos direktyvos. Tiek būtų iš mano pusės, esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Ačiū, Janai. Ypač dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus. Ar norite pasisakyti? Prašau, Mary Loristen, pirmiausia. Labai trumpai Pratesdama tai, ką sakė Janas, noriu Jūs informuoti, kad pradedame dabar trialogą dėl direktyvos. Šiandien vyko pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas. Mūsų pagrindinė pozicija yra ir toliau vadovautis, kad tai yra vienas paket, sakyti, kad tai yra vienas paketas. Ir tenktis, kad dėrybos dėl reglamento ir direktyvos eitų tuo pačiu keliu. Ačiū. Ar turite kokiu nors klausimu, dar klausimų Janui Albertui? Aš labai atkreipiau dėmesį į Jano pastabą apie tai, kad jis yra pasiruošęs išklausyti įvairių frakcijų, suprantu, kad reikia priimti daug svarbių sprendimų ir aš puikiai suprantu, koks darbo krūvis tenka šiam komitetui. Žinau, kad vienu metu vyksta daug trialogų ir tikrai labai vertinu tai, ką jis sakė ir noriu paraginti jūs panagrinėti tuos svarbius klausimus, kad galėtumėte reaguoti trialogų metu. Bet tikrai puikiai suprantu, kad šiuo metu vyksta daug trialogų vienu metu, bet toks jau yra mūsų komiteto darbas. Dėkoju Janai. Turime dar vieną pranešimą apie svarbų trialogą, kurį aptarsime truputį vėliau, nes kiek suprantu, pranešėjas dar yra pakeliui. Ponas Kirkop kaip tik eina į salę, jis kalbės apie keliaivių duomenų įrašą. Bet matau, kad e, yra ponas Lemelis salėje, mes galėtume pakalbėti apie Europos viešo administravimo institucijų įmonių ir piliečių saveikumą. E, tik gal jūs galėtumėte dabar mums pristatyti vykstantį trialogą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Įvyko septyni techniniai susitikimai ir vienas trialogas ir iš esmės jau baigėme darbą. Dėrybos buvo sunkios, ypač dėl ISA programos libe komitetui rūpinčių aspektų. Taryba ir komisija nelabai entuziastingai buvo nusiteikusi įtraukti mūsų pakeitimus, kuriuos išdėstėme Libe komiteto pranešime. Galiausiai pavyko pasiekti gerą rezultatą. Prie to prisidėjo ir kolegos iš ITRE komiteto, jie buvo pagrindiniai dėrybininkai ir jie rėmė mūsų dėrybinę poziciją. Mm, galiausiai dabar turime vieną tokią didelę konstatuojamąją dalį o tekste turime naują straipsnį apie duomenų apsaugą. Jis yra pagrindinėme e, dokumento tekste. Ten kalbame apie duomenų apsaugą ir privataus gyvenimo apsaugą kaip specifinius principus tekste. Taigi, o konstatuojamoje dalyje taip pat galvojame apie poveikį e, asmens duomenims, kai yra ieškoma saveikumo, saveikos sprendimų. Kalbame apie duomenų apsaugą pagal nutilėjimą, e, kaip siūlė kai kurie kolegos. Manau, kad rezultatas, turint galvoje konstatuojamąją dalį ir straipsnį, yra geras. E, straipsnis mums pateikia garantijų, kad duomenų apsaugos taisyklės ir, žinoma, tos domenų apsaugos taisyklės, kurios bus patvirtintos pasibaigus dėryboms dėl domenų apsaugos, bus taikomos. Taigi bus taikoma viskas, kas. Visa tai bus taikoma ir ISA programos kontekste. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. E, džiaugiuosi, kad pavyko viską sėkmingai užbaigti. Ačiū. E, Pone Lenars, E, ačiū, kad jūs e, e, gynėte Libę komitetų rūpimus klausimus. Ar kolegos turi kokiu nors klausimu apie saveikumą? Jei ne, dėkoju, dėkoju šią naujausią informaciją. Dabar svarstau, ar mes nagrinėsime devintą punktą, nes kol kas laukiame savo laukiame pranešėjo dėl keliaivių duomenų įrašo. Taigi pasitarsime, gal galėtume išnagrinėti devintą punktą. Fortunately, Mr. Jezik is here. Is he willing to... Džiaugiuosi, kad ponas Jezik yra salėje gal jis sutiks dabar kalbėti apie savo klausimą. Taigi kalbame apie 2014 metų metinę ataskaitą dėl ES finansinių interesų apsaugos, kovas su sukčiavimu. E, ponas Ježek iš Alde frakcijos e, yra pranešėjęs šią temą. Pone Ježekai, suteiksiu Jums žodį. Ačiū pirmininkė. Ponas Kirkop turbūt įstrigo prie patikros prie ES vidaus sienų, taigi aš labai mielai mm, pasisakysiu. Taigi, e, kova su sukčiavimu. Mano nuomonės projekte sutelkiamas dėmesys į dvi svarbiausias rytis. Visų pirma, ES neseniai priimti sprendimai saugoti ES interesus. Jūs žinote, kad 2012 metais komisija pasiūlė du teisės aktus, baudžiamosios teisės ryties e, teisės aktus, kuriais e, siekiama sustiprinti baudžiamosios teisės veiksmingumą, ginant ES finansinius interesus. E, taigi pirmasis teisės aktas yra PIF direktyva, o antrasis pasiūlymas reglamentas dėl Europos prokuratūros atėjo laikas mums kartu su taryba duoti naują postumį dėryboms dėl PIF direktyvos. Per pastarąjį trialogą parlamentas ir taryba beveik sutarė dėl praktiškai visų klausimų, bet įstrigo ties vienu svarbiu dalyku. Ar reikia į PIF direktyvą įtraukti sukčiavimą PVM srityje ar ne? Turint galvoje, kiek nuostolių yra patiriama nesurenkant PVM, o tas nuostolis yra 168 milijardai eurų, tai akivaizdu, kad čia daug kas yra pastatyta ant kortos. Ir labai svarbu, kad valstybės narės susitartų dėl to, kaip geriausia reikėtų spręsti šį klausimą. Kitas dalykas E, savo nu, nuomonės projekte kalbu apie būtinybę ir toliau kovoti su korupcija. Yra paskaičiuota, kad valstybėms narėms korupcija kainuoja ne mažiau kaip 120 milijardų eurų per metus. Praėjusiu metu vasarį komisija e, paskelbė savo pirmąją kovos su korupcija ataskaitą, tai buvo geras pirmas žingsnis. E, tada pirmą kartą buvo pateikta bendra situacijos visose valstybėse narėse apžvalga ir pateikta pasiūlymų, kaip reikėtų dirbti šioje srityje. Mm, ataskaita parodė, kad nors korupcijos lygis skirtingose valstybėse narėse skiriasi, vis dėlto korupcija daro įtaką visoms valstybėms narėms. Ir naujaisiais duomenimis daugiau kaip pusė europiečių mano, kad korupcijos lygis jų šalyje per pastarosius trejus metus padidėjo. Norėdami e, patikimai kovoti su korupcija, e, Europos institucijos turi rodyti pavyzdį ir vadovautis, e, atitikti aukščiausius skaidrumo, principingumo ir interesų konfliktų vengimo principus. Todėl E, savo pranešime aš raginu komisiją į savo ataskaitą įtraukti ir e, punktą apie e, ES institucijų kovą su korupcija ir raginu tai padaryti naujoje ataskaitoje, kuri bus paskelbta 16 metų pradžioje. Tai yra du pagrindiniai klausimai, apie kuriuos kalbu savo nuomonėje. Dabar esu pasirengęs išklausyti ir šešėlinių pranešėjų nuomonių. Ačiū. Dėkoju, ponė Jezek. Nežinau, ar yra šešėliniai pranešėjai atvykę, bet gal komiteto nariai turi klausimų, prašom. Dėkui, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad vienas iš šešėlinių pranešėjų negalėjo atvykti ir aš už ją noriu pasisakyti, tai yra EPP šešėlinė pranešėja, kuri pritarė pono Ježeko nuomoniai ir norėtų pabrėžti keletą dalykų. Europos parlamentas turėtų aktyviau veikti ir ne tik skatinti mm, tarybą, kad baigtųsi vykstančios dėrybos. PVM turėtų būti įtrauktas į dėrybų sritį, nes, kaip sakė pranešėjas, nuostoliai dėl PVM siekia 168 milijardus eurų. Norime, kad darbas šioje srityje būtų naudingas Europos piliečiams, jei visų, e, jei bent viena ES valstybė narė tinkamai nenagrinėja sukčiavimo atvejų ir su jais nekovoja, tai dėl to nukenčia visi ES piliečiai. Turime siekti e, skaidrumo bei vengti interesų konfliktų. Ypač tai svarbu ES institucijose, ypač vengiant interesų konfliktų. Tiek noriu pasakyti apie P šešėlinės pranešėjos vardu. Dėkoju, kad ponios Markovi nuomonę pateikėte. Ar ponas Ježekas turėtų dar ką pridurti? Jei ne, tai baigtume tada šį punktą svarstyti. Ponas Ježekas, dėkui pirmininkė, tik trumpai sureaguosiu į tai, kas pasakyta, jei rasime galimybių, kaip paskatinti tarybą plačiau. Uh direktyvoje dėl ES finansinių interesų plačiau šį klausimą paliesti, tai tą bandysime daryti. Pirmininkas dėkoju. Pakeitimus galime teisti, teikti iki lapkričio 11 vidurdienio. Mūsų komitete balsuosime šią temą 1 spalio. Toliau. Mm. Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas. Trilogas ponas Kirchhop pristatys situaciją. Pirmasis sustikimas vyko 24 rugsėjo, antrasis trilogo sustikimas vyko 29 rugsėjo, taigi žodis ponui Kirchhop. Dėkui, pirmininkė. Kaip visi žinote, mes norėjome lybę komiteto poziciją patvirtinti iki vasaros, kad galėtume rugsėjai pradėti trilogus ir diskusijos vyksta. Ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad parlamentas įsipareigojo užbaigti šias dėrybas iki metų pabaigos. Per pirmą trilogą komisija paskelbė, kaip svarbu laiku tą direktyvą patvirtinti. 14, 14 valstybių narių arba jau turi, arba E, kūrė atitinkamas nacionalinės sistemas, kadangi darbas vyksta jau 3,5 metų, tai aš noriu pasakyti, kad neturime labai skubėti, nes skubėjimas nėra pagrindinis mūsų tikslas. Per pirmąjį trilogą buvo svarstoma direktyvos taikymos rytis ir čia trys institucijos turi skirtingas pozicijas. Rimti nusikaltimai ar tarptautiniai nusikaltimai šioje srityje ir, ir e, rimtų ir tarptautinių nusikaltimų šioje srityje diskusijos vyko per pirmąjį trilogą. Taip pat parlamentas nori, kad ekonominiai subjektai pateiktų į taikymo sritį. Taip pat tiksliniai skrydžiai taip pat buvo įtraukti į mūsų diskusijų sritį ir Aš sakiau, kad išsakysiu parlamentaro narių abejonės dėl to. Toliau, 29 rugsėjo vykusio posėdžio metu buvo svarstoma galimybė e, prieiti prie tokių duomenų visuomeniai ir individualiem asmenim. 6 ir 11 straipsnis buvo svarstomi keleivių informacijos tarnybos buvo svarstoma apie tai, ar tokia informacija teikti keleiviam yra būtina, ar tai būtų tik papildoma administracinė našta. Parlamento prioritetas yra uh, užtikrinti tokių tarnybų didesnį skaidrumą ir informacijos prieinamumą. Toliau buvo svarstomi 10, 4 ir 11 straipsniai Ir čia norėjom išskirti oro vežėjų komercinę veiklą ir jų įsipareigojimus pagal ES direktyvą bei įsipareigojimus pagal duomenų apsaugos direktyvą 9546. Ir čia turėtume siekti, kad oro vežėjai nebūtų du, du kart ar dvigubai baudžiami už galimus pažeidimus. Domenų saugojimo laikotarpiai devintas straipsnis, tarybos pozicija čia kitokia negu parlamento ir parlamentas kreipėsi į tarybą, kad jinai pateiktų įrodymų komisijai ir parlamentui, kodėl taryba nori nukrypti nuo komisijos pasiūlymo. Parlamento vienas iš tikslų vengti susiskaldimo standartų, skirtingų standartų ES naudojimo dėl duomenų saugojimo. Kalbant apie priežiūros mechanizmus 12 ir 12a straipsniai, tai čia gali būti tam tikro kertimosi su duomenų apsaugos direktyva PNR direktyvoje, bet parlamentas nori, kad PNR duomenys būtų deramai apsaugoti Taip pat buvo iškeltas klausimas, ar PNR duomenys turėtų, ar šie reikalavimai turėtų būti reikalavim, taikomi ir vidiniams skrydžiams Europos Sąjungoje. Taryba sakė, kad jei tos nebūtų padaryta, tai turėtų neigiamą įtaką Europos Sąjungos saugumui, vidaus saugumui užtikrinti. Tuo labiau, kad 80 e, procentų PNR duomenų yra surenkama vidiniuose skrydžiuose. Buvo taip pat svarstomas 17 straipsnis. Čia parlamentas paprašė daugiau informacijos. Ir parlamentas pasisako už tai, kad vidaus skrydžiai nepatektų į keliaivio domenų įrašo direktyvos taikymo sritį. Bet e, parlamentas e, kreipėsi į tarybą, kad jinai pateiktų daugiau domenų ir įrodytų, kad iš tiesų mm, PNR reikalavimus reiktų taikyti ir vidaus skrydžiams. Tiek, ponė pirmininkė, galiu e, pristatyti informacijos. Kitas mūsų trilogo susitikimas vyks 20 spalio ir aš tikiuosi po to komitetui galėsiu pateikti informaciją apie to trilogo rezultatus. Dėkoju. Pirmiausia, dabar suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams, žodis Birgit. Dėkui, pirmininkė. Pirmininkas. Tai galbūt pirmą ponė Sipul, po to kiti kolegos. Atsiprašau, nepastebėjau, kad jūs buvote pakėlę kartelį. turėtume iš pradžių sutikti žodį šešėliniams pranešėjams. Dabar žodis Birgit Sipil. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš labai gerai žinau šią temą, nes dėrėjausi parlamento vardu. Parlamentas nori, kad rezultatai būtų pasiekti iki šių metų pabaigos, bet turint galvoje teismo sprendimą dėl duomenų saugojimo, bei dėl saugaus uosto komisijos sprendimo turime daryti viską, kad užtikrintume, kad ši direktyva būtų kokybiška. Tai yra, kad turėtume tokį darbo rezultatą, kuris atitiktų pagrindinių teisių hartiją. Ir tikiuosi, kad taryba pateiks labiau argumentuotą nuomonę, išsakydama savo poziciją, nes niekas mes nenorime tokios direktyvos, kurią vieną gražią dieną Europos teisingumo teismas galėtų panaikinti, galėtų sabėjoti jos teisėtumu. Taryba sako, kad turime vengti galimos finansinės naštos oro vežėjams ir padaliniams, kurie teikia informaciją apie keleivius, taip vadinamiems PIUs. Aš manau, kad tai nėra papildoma našta nes duomenų apsaugos ir proporcingumo klausimai čia yra labai svarbus. O kalbant apie padalinius, kurie teikia informaciją keleiviams, tai turime uh, turėti galvoje, kad tie padaliniai yra labai svarbus, nes jie turi keleivių duomenis, o oro vežėjai ne visuomet gali atsakyti, kaip tie keleivių duomenys yra tvarkomi. Kalbant apie duomenų apsaugos pareigūną, tai kaip ir diskusijose dėl duomenų apsaugos reglamento buvo pabrėžta, kad tas duomenų apsaugos pareigūnas reikalingas, bet klausiama, ar tai yra privaloma. Manau, kad taip tai yra privaloma. Tai turėtų būti privaloma, nes priešingų atveju, kai kuriuose valstybėse narėse nebūtų įsteigta domenų apsaugos pareigūno pareigybė. Jei e, laikomasi visų domenų apsaugos taisyklių ir pagrindinių e, teisių hartijos, tai tada visi tuo patenkinti, taip pat ir duomenų apsaugos pareigūnas. Dabar kokie skrydžiai turėtų patekti į šią direktyvą. Turint galvoje vėlgi paskutinį teismo sprendimą, į šį klausimą turėtume labai atidžiai pažiūrėti. Tikiuosi, kad visi pasimokėme iš e, savo patirties ir turime siekti priimti ne bet kokį teisės aktą, o kokybišką teisės aktą, kuris atitiktų pagrindinių teisių hartiją. Taigi laukiame kitų mm, dėrybų, kitų trilogų. Dėkui toliau Monika Olmaier. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už e, puikias intensyves e, dėrybas ir e, puikų pranešimą. Ar taryba ketina supažindinti mus ar pateikti mums informacijos apie ES vidaus skrydžius būtų naudinga gauti informacijos, todėl kad dažnai e, tiesiog teigiama, kad yra tokios informacijos, kuri tarsi nedėra, nekoreliuoja su Šengeno erdve arba netitinka Šengeno erdvės reikalavimo. Nepaisant to, kaip taryba argumentuoja, reikėtų teikti informaciją ir mums, nes priešingų atveju Birgit Zipel e, yra teisi, Europos teisingumo teismas vėl gal priims sprendimą, kuriuo remiantis reikės peržiūrėti jau priimtus teisės aktus. Antra. Ar pranešėjas mano, iš ties, kad mums pavyks priimti šį sprendimą iki šių metų pabaigos, išklausiusi prezidento Olando e, kalbą ir jo nuogastavimus dėl saugumo, saugumo dimensijos. E, turiu pasakyti, kad atsižvelgiant į ypač dabartinę situaciją, tampa labai sudėtinga pabaigti dirbti kai kurios darbus Aš kiek skeptiškai e, vertinu tas papildomas išlaidas, išlaidas susijusias su padaliniais, kurie teikia informaciją keleiviams. Manau, kad čia su taryba reikėtų um, pasikonsultuoti ir pirmiausia e, sulaukti ekspertų pozicijos, pasikonsultuoti su tais, kurių patirtis šioje srityje yra. Um, platesnė. Todėl, kad dabar mes negalime kalbėti apie tai, jog kai, kai kurių ekspertų skaičius turėtų būti sumažintas atsižvelgiant tik apie tuos, į, tai yra nuogus skaičius. Jei norime, kad ši sistema veiktų gerai, kad keliaivių duomenų įrašai būtų naudingi kovoje prieš įvairias nusikalstamas veikas ar valstybinio mastu, manau, kad e, tuomet tikrai neturėtume pasiduoti kritikai ir stengtis e, laikytis Europos teisingumo teismo sprendimo, pagal kurį darbuotojų skaičius šioje srityje negali būti ribojamas. Atsižvelgiant į tai, kad e, duomenų strautai bus labai dideli, reikės analizuoti įvairius matematinius algoritmus ir taip toliau, tačiau tokiu būdu bus sukurtas didesnis saugumas. Aš tikiuosi, kad valstybės narės bus mūsų pusėje. Čia reikalingas tikslumas, todėl kad Tik tiksliai dirbant bus galima dirbti veiksmingai ir laikantis visų duomenų apsaugos reikalavimų. Norėčiau sužinoti daugiau informacijos būtent šią temą. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju. Sofija Infeld. Dėkui. Pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Dėja, negalėjau būti trilogose, nes dabar jau labai daug darbų turime ir kiekvienas turime būti keliose vietose vienu metu - Bruselėje ir už jo, bet esu rami dėl šio klausimo, nors uh, Timothy ir aš galbūt nesutarėme dėl kai kurių direktyvos aspektų, bet aš manau, kad jis tikrai nuoširdžiai ir kompetentingai tas dėrybas veda dėl lybė balsavimo rezultatų. Manau, kad čia bus nelengva, nes nuomonių skirtumai yra nemaži. Galbūt komisija ir sutiktų įtraukti tuos vidaus skrydžius Bet realiai tai reiškia, kad komisija turėtų naują pasiūlymą teikti. Taigi, tai reikštų visai e, naują komisijos mandatą. O taryba, turint galvoje tarybos poziciją, taryba nori, kad tie vidaus skrydžiai patektų Tai kalbant apie dėrybas, turime turėti galvoje, kad tai, ką mes primsime, turėtų šimta procentų būti teisiškai tvirtas teisės aktas, nes priešingų atveju kokia nors valstybė narė gali paduoti ES į teismą. Ačiū pranešėjai žodžiu. Daugelis klausimų buvo pateikta, tačiau aš neatsakysiu kai kuriuos specifinius, tačiau bandysiu naujasnės, pateikti naujasnės informacijos. Um, apie trišalės dėrybas, kalbant, jums ir nereikia į visus klausimus atsakyti išsamei. Manau, kad nariai tiesiog iškėlė tokius klausimus todėl, kad jie turi teisę juos kelti o jūs galite atsakyti į tuos, į kuriuos norite. Bendro pobūdžio pastaba. Manau, kad tai puikia proga mums visiems e, susipažinti su kintančia situacija. Yra daug klausimų, kurie yra itin opus. O šiandien APP frakcijos kolegos iškėlė keletą naujų klausimų. Tiesa, aš ne, noriu, negaliu tiksliau atsakyti kai kuriuos dėl savo kompetencijos, tačiau aš pasižymėjau jūsų mintis ir aišku, susidurėme su kai kuriomis rimtomis problemomis, tačiau aš tikrai siekiu, kad tai, ką mes parengsime, būtų uh, stiprus teisės aktas ir aš nuolat informuosiu Jūs apie pasiektą pažangą. Turiu pasakyti kolegoms ir kitiems dalyvaujantiems salėje, kad e, šiandien išklausėme e, šešių kolegų pranešančių apie situaciją trišalėse dėrybose. Komitetas tikrai nagrinėja daug įvairių klausimų. Noriu padėkoti visiems komiteto nariams dalyvaujantiems dėrybose tikrai e, tų trišalių dėrybų šiuo metu yra labai daug, bet precedentis skaičius, galima sakyti, mes e, kaip komitetas šiuo metu dirbame su labai sudėtingais klausimais ir kaip matote, mūsų darbas yra labai plataus užmojo, noriu padėkoti nariams e, bei visiems darbuotojams prisidedantiems prie šių darbų. Trišalės darybos vyks ir toliau ir mes nuolat prašysime jūsų informuoti mus apie pokyčius. Kai, kurie, kai kurios trišalės darybos dar tik prasideda, na, o šiandien baigsime kiek anksčiau. Noriu padėkoti visiems. Susitiksime rytoj ryte. Dėkuoju.